bandysime pabaigti kuo greičiau, kad gali, galėtumėme anksti papietauti. Pirmasis klausimas. Balsuosime dėl ponos, ponios Matera pranešimo dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Pradėme balsuoti vardinių balsavimo, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas. Palauksim, palauksime, kol ponas Zagradil atsisės. Baigiamas balsavimas. Priimta. Vėlgi, ponios Matera pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimo. Construction 71 iš Airijos. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kitas klausimas, vėlgi ponios Matera pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimo. Construction 43 iš Airijos. Prašau balsuojame. Varnių balsavimu. Balsavimas baigiamas. Irgi priimta. Na ir paskutinis ponios Matera pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padinių fondo lėšų mobilizavimo viršutinės Austrijos įmonė. Prašau, balsuojame. Varnių balsavimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Atsiprašau, vieną praleidau, sako pirmininkas. Tiesiog vieną puslapį perverčiau. Pamiršome balsuoti dėl Graikijos. Vėlgi balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. irgi šis pranešimas priimtas. Ačiū, ponia Matera. Graikiai tikiuosi tai padės. Kitas darbo atvarkės punktas yra pono Kačmareko pranešimas dėl AKR ir ES Junktinės parlamentinės asamblėjos veiklos 2010 metais balsuojame. Prašau, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Periname prie ponios palėdėlį pranešimo. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar skelbiu, kad tarybos pozicija yra patvirtinta. Sveikinu ponę Palėdėlį. Dabar periname prie ponios Serakijanį pranešimo dėl bendros Europos geležinkelių erdvės. Na ir pirmiausia, yra, balsuosime dėl 140 pakeitimų, transporto komiteto pakeitimų, balsuosime dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Keturioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penkioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Šešioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Trisdešimt pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Keturiasdešimt ketvirtasis vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime, sako pirmininkas. 51. pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 52. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Tikriname 52, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 54. Dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta antroji dalis. Kas už? Vardinis balsavimas. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 67 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku, tikriname pirmoji, 67 dalis, prašau. Balsavimas baigiamas, didelė dauguma, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 90. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 97. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas, pri... An... kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Vartinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 98. Trys dalys. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 125. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 126. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. 145. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 146. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 134. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. 134. Prašau. Balsavimas baigiamas. Primta. Šimtas keturiasdešimt septintasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas keturiasdešimt aštuntasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 150 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 151 kas už, kas prieš, Susitikriname. Tikriname 151, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta didelė balsų dauguma. 152 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 136 kas už, atsiprašau, sako pirmininkas. Čia vardinis balsavimas. 136, pirmoji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis, balsuojame dėl jos. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis atkrenta automatiškai. Pername prie 153-ojo. Ponas Tramoza žodinį pakeitimą pasiūlys. Prašau. Kur yra ponas Tremoza? doesn't go. It does. Yes. Neveikia, veikia. Ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas šiam pranešimui. Liberalų frakcija norėtų pateikti žodinį pakeitimą. Paskutiniajame 6,4 straipsnėje norime patobulinti tekstą, pridedant keturis žodžius. Po teksto išskyrus viešai finansavimą. Aš manau, kad ir kitos frakcijos tam pritars. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Jeigu 40 žmonių atsistos, jis bus atmestas. Man atrodo, 40 turime. Dabar balsuosime dėl 53 pakeitimo. Yra trys dalys vardinių balsavimų. Pirmoji dalis – Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis. Prašau. Baigiamas balsavimas. Irgi priimta. Periname prie 137 kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 153. Jeigu norite, galime patikrinti. 137 tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. Atsiprašau, liberalai balsavo prieš ir maniau, kad tai buvo teisingas balsavimas. 153. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 154. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 62 ir 162 identiški. Už juos balsuojame kartu, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Dar panaši dalis 162 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Periname prie 62 atitinkamos dalies. Gerai, tikriname, čia yra atitinkama 162 pakeitimo dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Periname prie 62 pakeitimo atitinkamos dalies. Tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta. Priimta, atsiprašau, sako pirmininkas. Čia dar blogiau negu geležinkelio grafikas, sako pirmininkas. Dabar vėl 162 pakeitimo atitinkama dalis. Mm, prašau, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 156. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 150, 162 pakeitimo atitinkamos dalies dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 157. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuojame balsuojame dėl atitinkamų dalių. 62 ir 162 pakeitimai. Kas už, kas prieš? Susilaikę. Priimta. Ačiū Dievui. Ir vėl. Ir vėl balsuojame dėl atitinkamų dalių 62 ir 162 pakeitimų. Kas už, kas prieš? Susilaikę. Priimta. 140 už, prieš, susilaikę, priimta. 141 už, prieš, susilaikę, tikrinsime, 141 tikriname. Baigiame tikrinti. Primta. 158 už, prieš, susilaikę, atmesta. 79 už, prieš, susilaikę, priimta. 159 už, prieš, atsiprašau, sako pirmininkas, ar teisingai paskelbiau? Atleiskite. Balsuojame dėl 159. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Atsiprašau man kaip dėžavų jau. 79 pakeitimo kor korespondencinė atitinkama dalis. Tikriname. 79 atitinkama dalis. Tikrinama, tikrinimas baigiamas. Didelė dauga, dauguma. Dabar balsuojame dėl 79 pakeitimo atitinkamos dalies. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 160 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Atmesta, atsiprašau. Sako pirmininkas, 161 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 163 kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinsime. Tikiname 163, prašau. Check is closed. Baigiame tikrinti. Atmesta. 164 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 165 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 142 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 143 už, prieš, susilaiko atmesta. 138 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 144 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais, vardiniu balsavimu. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto, vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 526 už. Sveikiname ponę Sarakijanį. Toliau Durbano rezoliucija. Balsame dėl trečios dalies. Trys dalys čia. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis paragrafas, dvi dalis, vardinių balsavimų. Pirmoji dalis, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis paragrafas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar dešimtasis paragrafas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. E, dvyliktas, pastraipa, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šešioliktoji pastraipa, vardinių balsavimų, pradavim balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 17 pastraipa 3 dalis. Pirmoji kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečioji už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau. Pirmasis ir vienuoliktasis pakeitimai. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 21 pastraipa už prieš susilaiko patvirtinta. 22 pastraipa dvi dalis vardinių balsavimų. Pirmoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 23 pastraipa, kas už, prieš, niekas nekelia rankų. Patikrinkime. 23 pastraipa, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 25 pastraipa, dvi dalis vardinių balsavimų. Atsiprašau, pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigime. Patvirtinta. 35 pastraipa dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta Tikriname dėl 35 pastraipos. Antroji dalis. Baigiame. Pritarta 38 svarnių balsavimų. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 39 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 46 pastraipa, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 51. Kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime 51 pastraipą. Pradedame. Baigiame. Pritarta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Trečiasis, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 60 dalis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 64 dvi dalis, kas už, prieš, susilaiko atmestas Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. 64 dalies antroji dalis, kas už. E, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pritarta 14, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar A konstatuojama dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pritarta. D konstruojamoji dalis dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmoji konstatuojama dalis, atsiprašau, į konstatuojamoji dalis. Dvi dalis. Norite tikrinti D antrąją dalį. Tikriname. Pradame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Į konstatuojama dalis. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. <laughs> Pritariu. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Jo konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, tikriname. Tikrinimas baigiamas. Atmesta. Dėl, e, dėl P dalies, pirm, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta pritarta. Q konstatuojama dalis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar rezoliucijos pasiūlymas su pakeitimais vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Didelė dauguma. Toliau. vystimėsi komiteto atskaitomybės ataskaita. Nėra pakeitimų. Trečioji dalis. Pirmo dvi dalis. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtina. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Atsiprašau. E, sukūriau dar vieną dalį. Aštuntoji pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktoji pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Beveik baigiame. Kitas pranešimas, pono Boriso pranešimas Europos kinas skaitmeninių technologijų eroje. Prieš tai suteikiu žodį prie balsavimą ponui Borisui. Pone pirmininkė. Šiandien yra Europos kino šventė ir šiuo pranešimu baigėme Liukso e, premijos teikimą. Tai yra labai svarbus signalas Europos kinui. Kino pramonė Europoje šio pranešimo laukia 10 metų ir jeigu jį patvirtinsime, mes pagreitinsime e, skaitmeninimo procesus ir europiečiai galės lengviau pasiekti Europos kiną. Noriu padėkoti šėlėms pranešėjams ir norėčiau paprašyti visus balsuoti už. Labai gerai, sako pirmininkas. Devintoji pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktoji pastraipa, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Septynioliktoji pastraipa, dvi dalis, kas už, pirmąją, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devynioliktoji pastraipa, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dvidešimt pirmoji pastraipa, dvi dalis, kas už pirmąją, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. Prieš penktoji pastraipa kas už, prieš susilaiko pritarta, prieš šeštoji kas už, prieš susilaiko pritarta, 69 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. 22 pastraipa vardinių balsavimų. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 23 pastraipa. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 119 dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta koks vienbalsiškumas. 123. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 125 už, prieš, susilaiko pritarta. Rezoliucijos pasiūlymas vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtina didelę daugumą, sveikina poną Borisą ir Europos kiną. Thank you.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 Okay, Kągi, pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Pone Silvestris. Ponas Silvestris dėl Kačmarek pranešimo.